Good morning, ladies and gentlemen. It's... Labas rytas, ponios ir ponai, trys minutės po devinių. Ir aš norėčiau pasveikinti jūs visus į dar vieną mūsų užsienio reikalų komiteto posėdį. Prieš pradedant balsavimus, norėčiau pasveikinti tris svečius. Nežinau, ar jie jau yra atvykę. Tai panašu, kad yra. Turime tris Ukrainos parlamento narius, kurie su mumis šįryt praleis vieną valandą. Aš norėčiau pasveikinti ponę Iksaną Gziruit, Jėgoro Zabodiev ir Olaf Veresiuk. Sveiki atvykę į Užsienio reikalų komitetą. Po to perėsime prie balsavimų. Tai yra balsavimų maratonas šįryt. rytą Tikiuosi, kad per valandą 15 minučių balsavimus baigsime, bet turime visi susitelkti ir tikiuosi, kad pavyks viską atlikti laiku. Taigi dabar pereisime prie elektroninio balsavimo. Dešimtas klausimas. Siekiant naujo priekybinio sutarimo tarp ES ir Turkijos ir taip pat Muitų sąjungos modernizavimas pranešėja buvo ponia Katipyri. Ar pranešėja nori ką nors pasakyti? Panašu, kad ne. Tuomet galime iš karto pereiti prie balsavimo. Ir dabar pradėsime. Ar visi turite paruoštas balsavimui korteles? Tikiuosi, kad taip. Taigi, iš karto perėsime prie pirmojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau periname prie antrojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau pereiname prie 15 pakeitimo. Ne, čia jau trečiasis dabar bus kompromisas. Ne, mano sąraše sakoma, kad reikia 15 pakeitimo pirmąją dalį dabar dėl jos balsuoti. Tai tuomet periname prie 15 pakeitimo pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę. Patikrinkime. Tikrinime. Tikriname. Pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dabar galutinis balsavimas dėl nuomonės projektų su pakeitimais ir pataisimais. Kas už? Ne, tai yra elektroniškas balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas patvirtinta, sveikiname pranešėją. Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Balsuojame dėl pranešimo projektų, dėl 2016 m. komisijos ataskaitos apie Jotkalnyje. Ar ką nors norėtų pasakyti pranešėjas? Ne, dėkoju. Čiausui Tanukui ir tada pradėsime balsavimą nuo antrojo kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau einame prie 51 pakeitimo. 51 kas už, kas prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau periname prie 52 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Penktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Toliau einame prie 77 pakeitimo. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau 96 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 9 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 104 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 10 kompromisas. Norite patikrinti? Gerai, tikriname 104 pakeitimą, prašau. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas kompromisas, kas už, <clears throat> prieš, susilaikė, priimta. 127. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 13 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 135 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 136 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 147 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 15 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau periname prie 159 kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. 159 pakeitimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Primta. Toliau periname prie 160, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 161, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. 161. Pradame balsuoti. Du dar miega nebalsuoja, dabar balsavimas jau baigiamas. Priimta. Labai nedidelį balsų persvarą. 162 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 163 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 164 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 165 kas už, kas prieš, atmesta. Susilaikę, atmesta. 166, kas už, kas prieš, susilaikę. Patikrinkime. 166, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 30 už 27 prieš. Kovačiavo 167 pakeitimas kas už, kas prieš, sulaikė priimta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šimtas septyniasdešimt šeštasis. Zovko, kuris ką tik įvyko. Kas už, atvyko, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. Šimtas septyniasdešimt devintasis. Kas už, kas prieš, susilaikę tikriname 179. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. 30 už, 28 prieš, nedėlė persvara. Patvirtinamas šis pakeitimas. Toliau 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau 192 pakeitimas su pirmojo žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 193 Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 124, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar pereisime prie trečio pakeitimo. Hadži Kergių, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Prašau balsuoti. Penkiasdešimt devyni kolegos jau balsavo, balsavimas baigtas, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Vienuoliktas pakeitimas. Prašau balsuoti. Vienas kolega vis dar miega. Baigiam balsuoti. 31 už, 27 prieš priimta. 12 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 13, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 14, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 15, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 16, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 17, už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, Kas prieš? Jūs prašėte patikrinti 14 pakeitimą. Kągi, čia faktiškai jau vakar buvo. Na gerai, 14 pakeitimas. 14 Andrulakio ir Dots pakeitimas, prašau balsuoti. Tikriname balsavimo rezultatus. ponė Fleckenstein, čia jums surengiamas šis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Tai buvo akivaizdu, juk ir taip, ar ne? Dabar pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau 22, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 23 kas už, ne, dėl jo balsuoti nereikia. 24 puikus pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, puikus balsavimų rezultatas. 25 kas už, kas prieš, susilaikę. Tikrinsime šitą pakeitimą. 25. Prašau balsuot. Dar vieno balsuojančiojo trūksta. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 26. kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar galutinis balsavimas elektroniškai dėl visom pranešimo projektų su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti. Vienas kolega vis dar vangiai balsuoja, nedalyvauja balsavime, dabar balsavimas jau baigiamas. 51 už, 6 prieš, šis pakeitimas yra patvirtinamas, e, pranešimas yra patvirtinamas. Sveikinu pranešėją. Macedonia? We now come to the draft report. Dabar 16 metų komisijos pranešimas apie Makedoniją. Ivo Vaigelį yra pranešėjas, ar pranešėjas nori ką nors pasakyti. Ne, ir iš karto pradėsime nuo balsavimo. 14 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Devintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 95 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas, už, prieš, susilaiko, priimta. 118 už, prieš, susilaiko, priimta. 119 už, prieš, susilaiko priimta. 120 už, prieš susilaiko priimta. 121 už, prieš susilaiko priimta. 12 už, prieš susilaiko priimta. Keturioliktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 136, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14 už, prieš, susilaiko priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 161 pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis dėl 161 pirmosios dalies. Visi balsavote, baigėme balsuoti, 35 už, 25 prieš, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 167 už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 už, prieš, susilaiko, priimta. 183 pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš, susilaiko atmesta. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 22 už, prieš, susilaiko, priimta. 214 už, prieš, susilaiko. 2013 Kovačiavo. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. 36 už, 24 prieš pritarta. 2014 Kovačiavo pakeitimas, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta, antroji už, prieš, susilaiko, priimta. 2.15 Kovačiavo už, prieš, susilaiko, balsuokime kortelėmis, 215 pradame balsuoti. Baigiame. Pritartam. 23 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 228 dalimis pranešėja priejas prašo. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Už antrąją. Prieš susilaiko atmesta. 2, 3, 1, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 2, 3, 2 už, prieš, susilaiko priimta. 2, 3, 3 už, prieš, susilaiko atmesta. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 2, 45 už, prieš, susilaiko, priimta. 247 už, prieš, susilaiko, priimta. 248 už, prieš, susilaiko, atmesta. 249 už, prieš, susilaiko, priimta. 250 už, prieš, susilaiko, atmesta. 250 staldo pakeitimas balsuojimo kortelėmis. Baigiame. Priimta. 251 už, prieš, susilaiko, priimta. 252 už, prieš, susilaiko atmest. 253 už, prieš, susilaiko kortelėmis dėl 253. Baigiame. Atmesta. 254 už, prieš susilaiko atmesta. 25 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 259 už, prieš susilaiko atmesta. 26 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Kas dabar? 283 dalimis. Kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už antrąją, kas prieš, susilaiko atmesta. 284 už, prieš, susilaiko primta. 28 kompromisas už, prieš, susilaiko primta. 300 antroji dalis. Tokios nėra. 300 antroji dalis. Kas už prieš susilaiko atmesta. 301 dviem dalimis. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Už antrąją prieš susilaiko priimta. 304 už, prieš susilaiko atmesta. 315 už, prieš susilaiko 315. Balsuojimo kortelėmis pradedame. Vote is closed. Baigėme. Labai akivaizdus rezultatas. Tai buvo 315, 316, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 318 už, prieš, susilaiko, priimta. 16 už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 27. Už, prieš, susilaiko balsuojimo kortelėmis. 27. balsuojimo kortelėmis. Vote is closed. Baigiame. Pritartam. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 už, prieš, susilaiko. Balsuojame kortelėmis dėl 29-ojo. Pradėm balsuoti. Three missing, two missing. Du kolegos dar nebalsavo. O, dabar jau visi pagaliau. Pritarta. 30 už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 37 už, prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Šeštasis už, prieš susilaiko priimta. 54 už, prieš susilaiko priimta. 55 dviem dalim, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko priimta. Kas už antrąją? prieš susilaiko balsuojame kortelėmis dėl antrosios dalies. Baigiame. Atmesta. 31 balsas prieš, 29 už. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 67 už, prieš susilaiko priimta. 69 už prieš susilaiko atmesta. 70 už prieš susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Devintasis už prieš susilaiko priimta. Dešimtas už prieš susilaiko. Balsuokime kortelėmis dėl dešimtojo. Pradame balsuoti. Baigiame. Priimta. 11 ir 12 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 13 už, prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis, dėl 13 pradame balsuoti. Baigiame. Pritarta. baigiamasis balsavimas kortelėmis dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti. Hmm? And the vote is closed. Baigiame. 54 už, 8 prieš, sveikiname pranešėjimą.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 pranešimas dėl Serbijos. Ar pranešėjas norėtų ką nors pasakyti? Ne. Tuomet iš karto periname prie balsavimo. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Trečiasis kompromisas. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Pritarta Pritarta. 72 pakeitimas. Bogovič Kukan. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. 83, kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis dėl 83, pradame. It's closed. Baigiame atmestą. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas. Kas prieš? Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. O dabar turėtume balsuoti dėl pakeitimo žodžių numeris 2 penktajame puslapyje. Lunačiak pakeitė, pateikė tą pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaiko atmestam. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, priimta. 174 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 105 už, prieš, susilaiko atmesta. 176 už, prieš, susilaiko atmesta. Prašome balsuoti kortelėmis dėl 176. Balsuojame. The vote is closed. Baigiame. Atmes taip pat. 177 už, prieš, susilaiko, atmesta. 179 už, prieš, susilaiko, atmesta. 181 už, prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis dėl 181, kurį pateikė Kastaldo, balsuojame. Baigime. Priimta. Pakankama dauguma. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 196 už prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 228 už prieš susilaiko priimta balsuojame dėl 228 kortelėmis. Vote is closed. Baigiame. 229 in favor. 229 už, prieš. Susilaiko. Nelabai aktyviai balsavo kairieji. Kas už, kas prieš. Susilaiko. 229. Balsuokime kortelėmis. Rezultatas neaiškus. Pradame balsuoti. The vote is closed. Baigiame. Pritarta. 2.30 už, prieš. Susilaiko. Tas ta pati problema. 2.30. Turime balsuoti kortelėmis. Pradedame. The vote is closed. Baigiame. Pritarta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 2.403. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta akivaizdžiai. 2.44 už, prieš, susilaiko, atmesta. 2.45 už, prieš, susilaiko, atmesta. 2.46 už, prieš, susilaiko, priimta. 247 už, prieš, susilaiko, atmesta. 249 už, prieš, susilaiko, atmesta. 250 už, prieš, susilaiko, priimta. 251, atsiprašau. 251, 252 už abu, kas už, prieš, susilaiko, primta. 253 už, prieš, susilaiko, atmesta. 254 už, prieš, susilaiko, atmesta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko, primta. 293. 13 puslapį Kovačev. Kas už, kad prieš susilaiko priimta. 294 už, prieš susilaiko atmesta. 295 už, prieš susilaiko atmesta. 17 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 308. 14 puslapis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 323, kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuojame kortelėmis dėl 3, 2, 3. Baigiame. Pritarta. 3, 2, 5, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestam. 17 konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 18 už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 už, prieš, susilaiko, 20 už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, atmesta. 23 už, prieš 23 kortelėmis balsuojame. Baigiame. Pritarta. 24 už, prieš susilaiko atmesta, apgailestauju. Prašote pakartoti, prašau 24 balsuojimo kortelėmis. Trys kolegos dar nebalsavo, jau atsibudo. 30-28 pritarta. 25. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 26 už. Prieš. Prieš susilaiko atmesta. 27 už. Prieš susilaiko atmesta. 28 už. Prieš susilaiko atmesta. 29 už. Prieš susilaiko 29. Neaišku, balsuojame kortelėmis. There's always one missing. Anyway. Vieno balso vis pritrūksta. trūksta. 28 už, 303 prieš atmestą. 30. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 31 už, prieš, susilaiko priimta. 32 už, prieš, susilaiko atmestą. 33 už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 už, prieš, susilaiko, atmesta. 35 už, prieš, susilaiko, atmesta. 36 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ar citatas galima dėl jų balsuoti už visas iš karto, nuo pirmos iki dešimt. Kas už, kas prieš, susilaiko, visas atmestas. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaiko atmesta. 14 už, prieš, susilaiko atmesta. 15 už, prieš, susilaiko atmesta. 16 už, prieš, susilaiko atmesta. Ir galutinis balsavimas už visą pranešimą su pakeitimais. Balsuojame kortelėmis. All on board. The vote. Ar visi balsavote? Baigėme. 55 už, 2 prieš. Labai geras rezultatas. Dabar kitas pranešimas. Balsuojame dėl komisijos 16 metų pranešimo dėl Kosovo. Pranešėjas norėtų ką nors pasakyti? Ne, bet ponas Panzerį kažką nori pasakyti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tiesiog norėčiau Jums pranešti, kad socialdemokratai nepritars ketvirtajam kompromisui, kadangi jis mūsų galva neatspindi metinės ataskaitos bendrosios logikos. nes tokios ataskaitos yra skirtos tam, kad galima būtų įvertinti, kaip situacija keičiasi. Atsižvelgiant į anksčiau padarytą pažangą, tai neturėtų būti lik tokia nuotrauka. Todėl mes manome, kad tai, kas yra siūloma, pakenks bendrai pranešimo logikai ir todėl mes norėjome tiesiog perspėti kolegas apie tai. Pone Panzerė, jūs norėjote mums pranešti, kad socialdemokratai nepritars ketvirtajam kompromisui. Gerai. Pone Lunačik, mūsų pranešėja, jūs norit gal ką nors pasakyti? Taip, aš taip pat norėčiau pasisakyti. Vakar po pietų da, aš bendravau su įvairiomis frakcijomis ir socialdemokratai man sakė, kad jie pritars EPP e pateiktam e, kompromisui, nes kitaip e, viskas sugriūs, o dabar jie sako kitaip. Aš sakiau iš anksto, kad Europos parlamentas, kaip ir anksčiau, ragina kitas penkias valstybės narės, kurios dar nepripažino Kosovo, tai uh, jį pripažinti. Ir aš turėjau padėti minusą prie šių pakeitimų. Aš atsiprašau už tai, kad įvyko šioks toks nesusipratimas. Uh, Bet vakar, pavyzdžiui, Bangladešas pripa, pripažino Kosovą ir tai yra 114 jungtinių tautų organizacijos šalis, kuri pripažino Kosovą. Ir tai reiškia, kad jau daugiau nei pusė, gerokai daugiau nei pusė jungtinių tautų narių pripažino Kosovą. Taigi tai gali būti geras ženklas. Na kągi, sako pirmininkas, periname prie balsavimo. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. Keturiasdešimt šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 47, 48, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 49, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 50, kas už, kas prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Balsavimo rezultatus dėl 50-ojo. Prašau balsuoti. Balsuojame dėl pono Adaktuson pateikto 50-ojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. 48 pritarė, 10 jį atmetė. Taigi, aiškiai pergalė. Toliau, 51 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 52 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 53 kas už, Kas prieš? Susilaikę. Aiškiai balsų pasvirė atmesta. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. O dabar tas ketvirtasis kompromisas. A, ne, ne, ne, ne, ne atsiprašau. Pono Šafthauserio ir pono Korvin Mikė pranešimai, pakeitimai. Kas už juos, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 76 ir 77, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 78, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 79 ir 80, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 81, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 82, 83, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl 82 ir 83 pakeitimų. Balsavimas baigtas. Atmesta. A, didelė balsų persvara. Toliau, ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl ketvirtojo kompromiso. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 27 balsavo už, 25 prieš. Taigi. Toliau penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 111 pakeitimas. Pono Paet. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, trečiasis pakeitimas žodžiu. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 30 balsavo už 31 prieš. Na kągi, atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 142, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Elektroniniu būdu balsuojame elektroniniu būdu dėl 142 pakeitimo. Dar trūksta vieno balso. Dabar balsavimas baigtas. 38 balsavo už, 22 prieš. Šis pakeitimas patvirtintas. Toliau, aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 152 pakeitimas, ponios Piri, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 153 kas už, kas prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. Elektroniniu būdu balsuojame dėl 153 pakeitimo. Prašau balsuoti. Dabar visi balsavote. Gerai. Patvirtinta. 154. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 155. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 156. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 157, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 9 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 10 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 181, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 182, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 183, kas už, kas prieš, susilaikė, patvi... atmesta. 184, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 185, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 186, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 197, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 198, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 199, už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 199 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 29 balsavo prieš, 28 už. Toliau, 200 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 201 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 202 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 204 už, prieš, susilaikė, atmesta. 205 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu 205 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. 206. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Toliau 13. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 14. Kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 15. Kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 16. Kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 247 pakeitimas pono Džambatski, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. 247 pakeitimas elektroniniu būdu, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 248 už, prieš, susilaikė atmesta 249 už, prieš susilaikė atmesta 250 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime 250 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 251 už, prieš susilaikė atmesta. 252 už, prieš susilaikė, atmestam. 253 už, prieš, susilaikė, atmestam. 254 už, prieš, susilaikė. Pasitik, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 254 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 256 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 257, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 258 už, prieš, susilaikė, atmesta. 259, kas už, kas prieš, patvirtinta. A, 260. Mes ką tik balsavome dėl 260-ojo, sako pirmininkas. A, ne, atsiprašau. Aš tiesiog norėjau pasitikrinti, ar jūs dar neužmygote. Taigi mes e, balsavome dėl 260-ojo, jis buvo patvirtintas, dabar 261-asis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsavimas e, elektroniniu būdu prasideda. 261 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 269, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 270, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 271, 272, 273, visi trys identiški, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 274, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 278 ir 279, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 275, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 276, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 280, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 287. Radošai Jakovčič pateikė, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 289 už, prieš susilaikę patvirtinta. 292 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl 292 pakeitimo antrosios dalies. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 293, kas už, Milan Mom pateikė, kas prieš, susilaikė, atmesta. 12 dabar, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktasis ir penkioliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Šešioliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septynioliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuonioliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Devynioliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt antrasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimtasis už, prieš prieš, susilaikė, atmesta. 21 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 24 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 25-asis. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 26-asis ir 27-asis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 28-asis už, prieš, susilaikę, atmesta. 29-asis už, prieš, susilaikę, atmesta. 30-asis už, prieš, susilaikę, atmesta. 31. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 31 pakeitimas. Balsuojame. Prašau balsuoti. All on board, the vote is closed. Visi balsavote? Atmesta. Toliau, 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. 32 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 29 pabalsavus už ir 28 prieš. Penktasis, kas už, prieš, susilaikę. Atmestas šeštasis, už, prieš, susilaikę atmesta. Septintasis, aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Na, pasitikrinkime gerai. Bal, prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devintasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dešimtasis, kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau keturi vienodi pakeitimai. Pirmasis, antrasis, ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Okay. Gerai, pasitikrinkime, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. A, aiškiai buvo atmesta. Turėtumėte aukščiau kelti rankas. Na ką, dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl viso pranešimo projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. One colleague missing. Dar trūksta vieno balso. The vote is... Dabar balsavimas baigtas. Šis, pakeitimas, šis pranešimas yra patvirtintas, 40 narių balsavus už ir 12 balsavus prieš. So, Ar galime tęsti darbą? information

Dear colleagues, it's 20 past 10. Kolegos, jau yra 20 minučių po dešimtos. Pono Šolco turėtume klausimą nagrinėti. Na kągi, mes sukeisime vietomis 15 ir 16 darbo tvarkės punktus nes ponas Manesko jau yra atvykęs. Taigi 16 punktas. Valstybės narės atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens bei pilietybės vienoje iš valstybių narių pateiktų tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų išdėstymas. Dabar mes turėtume nagrinėti mūsų komiteto nuomonę dėl Dublino reglamento naujosios redakcijos. Mūsų pranešėja yra ponia Manesku. Ir kaip jums yra žinoma, tik tai tie pakeitimai, kurie keičia tekstą, bus pri, uh, priimtini. Pone Manesku, prašau. Um, uh, legislative... Mes kalbame apie labai svarbų teisėkuros tekstą, mes išsakome savo nuomonę. Uh, Tačiau šį dokumentą yra atsakingas Piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Mes turime pakeisti tą reglamentą, kuris turėtų padėti mums įspręsti patį kontroversiškiausią šiuo metu klausimą, tai yra e, pabėgėlių paskirstimas. Komisija pateikė mums savo paaiškinimus e, ir ji pasakė, kad pirmiausia šis reglamentas yra skirtas tam, kad galima būtų užkirsti kelią neteisėtą migracijai ir sudaryti galimybės teisėtą migracijai. Tai yra e, leisti tarptautinės pagalbos prašytojams gauti jiems reikalingą apsaugą teisėtais būdais. Ir taip pat nustatytos yra taisyklės, e, remdės kuriamis bus nustatoma, kas neturi teisės gauti tarptautinės apsaugos. Taigi atsižvelgiant į šios du komisijos nustatytus tikslus, buvo uh, buvo da, nustatyta, kad da, kaip turi būti pateiktas prašymas dėl tarptautinės apsaugos. Europos Sąjunga turi da, ir pajėgumų, ir mechanizmus tam, kad spręstų neteisėtos migracijos problemą. Po diskusijų su kolegomis mes priejome išvadą, kad kad ne tik ES šiuo metu sunkiai e, sekasi spręsti šią problemą, bet ir valstybės narės yra raginamos sudaryti nulatinį, kai kurios valstybės narės nori turėti uh, pabėgėlių paskirstimo mechanizmą, nulatinį mechanizmą, o kai kurios šalis nori, kad būtų taisomas dabar galiojantis mechanizmas. Taigi valstybės narės neturi bendros nuomonės. Uh, Mes visi sutarėme, kad šį tekstą reikia, dabar galiojantį tekstą reikia tobulinti iš esmės. Ir tai yra reikalinga todėl, kad mes turime reaguoti į būtinybę iš esmės pakeisti dabartinę sistemą, nes ši sistema nėra tobula, ji neįtin gerai uh, veikia ir tai nepasiteisino krizės aplinkybėmis. Aš norėčiau dabar atkreipti sudėmėsi į problemistiškiausius saudo reglamento klausimus. Pirmiausia, tai yra paskirstimo mechanizmas. Kadangi jis taikomas yra automatiškai, jis ne, nepadeda mums įsižvelgti į kiekvienoje valstybėje narėje susiklošiusią situaciją. Ir todėl bet koks pasiūlymas, kuris yra susijęs su uh, tarptautinės pagalbos prašytojų paskirstimų tarp valstybių narių turėtų atsižvelgti į valstybių narių ypatumus ir į jų gebėjimus priimti tokius asmenys. Vienas iš nagrinėtinų aspektų galėtų būti nedarbo lygis, nes kai kuriuose valstybėse narėse nedarbo lygis virš ES vidurkį ir todėl toms šalims būtų sunku priimti tarptautinės apsaugos prašytojus ir tinkamai integruoti migrantus. Be to, dabartinė perskirstimo sistema pagrįsta yra mechanizmų, kuris visiškai neveikia. Antras dalykas - finansinės sankcijos. Ir mes manome, kad teisingo migrantų paskirstimo mechanizmo negalima grįsti finansinėmis sankcijomis. Uh, Ir e, labai sunku yra įsivaizduoti, kaip tos sankcijos būtų realiai taikomos. Be abejo, valstybėms. E, kai kurioms valstybėms narims atrodo, kad savanoriška e, sistema turėtų pasiteisinti ir užkirsti kelią antriniam migrantų judėjimui. Trečias dalykas - solidarumo solidarumo įnašas 250 eurų asmeniui. Aš kartu su ponė Vikstrim e, aptariau šį klausimą ir mums atrodo, kad jis kelia problemų ir mums atrodo, kad kriterijai taikomi apskaičiuojant šį solidarumo įnašą. De, neatsižiūrėjome valstybių narių ypatumus. Toliau, antrinės judėjimas. Pasiūlyme yra numatytos priemonės, kurios mūsų galva nesumažintų antrinio asmenų judėjimo. Toliau jau buvo pabrėžta, kad perkelimai nevyksta veiksmingai ir labai dažnai antriniai judėjimai prasideda būtent po tokių perkelimų. Taigi da, tai ši sistema gerai neveikia. Penktasis punktas - informacijos sistema. Nes mes matome, kad šiuo metu trūksta da, informacinių, technologinių, informacinių technologijų sistemų ir automatinio paskirstimo sistemos. Ir komisija turėtų šios nuostatas šių dalykų geriau išdėstyti. Be to, reglamentas numato tam tikrą paskirstimo raktą. Uh, po įvykusių diskusijų mes prieėmė išvadą, kad mes galim patobulinti e, pasiūlymo tekstą, atspindėdami e, e, mūsų komiteto rūpimą perspektyvą tai ir nuomonę. Mes suprantame, kad iš esmės ši problema yra susijusi ne tik su tuo, kad ES turi deramai priimti tarptautinės apsaugos reikalingus asmenys, bet ir uh, su kai kuriais kitais aspektais, kurie yra susijęs su mūsų uh, išorės politika. Ir todėl mums atrodo, kad mūsų komitetas visiškai teisingai rengia nuomonę dėl šio dokumento. Ir aš nekantriai lauksiu tolesnių diskusijų su šešėliniais pranešėjais, kolegomis ir su komisija. Nes kol kas mes neturėjome dar galimybės aptarti šio teksto su vidaus reikalų generalinio doktorato atstovais. Ačiū. Ramūną Maneskų už tai, kad pristatėte savo nuomonę. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms ir pirmiausia kalbės ponas Panzeri, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su ponė Manesku. Tai yra labai svarbus komisijos pasiūlymas, nors jis dar vis nėra pakankamas ir aš manau, kad nepavyks mums tokiu būdu įveikti struktūrinių problemų migracijos rytyje. Mums reikia labiau, kur kas labiau susitelkti ties bendru darbu. Ir Aš norėčiau pakomentuoti penkis elementus, kurie mano manimu yra patys svarbiausi. Pirmiausia, tai yra perskaistimo mechanizmas. Aš manau, kad solidarumo koncepcijos trūksta toje sistemoje ir aš manau, kad turime dalintis atsakomybę proporcingai visoje ES ir už jos ribų. Pasiūlyme teigiama, kad Dublino reglamentas turi būti taikomas atsižvelgiant ir į kaimininės šalis, kurios yra palei ES sieną. Kalbant apie tai, kaip pabėgėliai gali būti perskirstami šalyse, jeigu jų skaičius nėra proporcingas. Aš manau, kad tuos dalykus turėtumėme kur kas aiškiau įvardinti ir tai turi būti privalomi dalykai. Toliau priimamumo ar nepriimamumo kriterijai. Nu, pasienio valstybės yra būtent tos, kurios turi įvertinti bet kurio paršką tiekiančios mens priimtinumą, prim, primamumą arba nepriimamumą, ypatingai čia jeigu kalba eina apie saugę trečiai šalį, šalį, tai tuomet nebūtinai čia galime suprasti, kaip logiškai dalyjamasi našta. Ir taip pat čia svarbus yra saugių trečių šalių klausimas, taip pat turime nepamiršti įvairių mažumų, religinių mažumų, nes jų situacija yra visiškai kitokia. Toliau svarbus yra ir e, sankcijų klausimas. Pane Manesku pati jį palėtė, man atrodo įspūdis, kad tai, kas yra dabar pasiūlyta, yra bandymas pažeidinėti žmogaus teisės. Ir aš taip sakau dėl to, kad sankcijos yra numatomos tam, kad būtų galima atgrasinti galimybės imtis piknaudžiavimo atveju, tačiau kai kalba eina apie antrinius judėjimus ir aišku, žmonės nėra, neprivalo pasilikti pirmo įvažiavimo šalyje, tai tuomet tą pri, primo, primtinumą yra, ir jis yra vertinamas pirmojoje įvažiavimo šalyje, bet nėra aišku, ar kitose šalyse irgi bus užtikrinami reikia, reikalingi saugumo ir standartai. Toliau reikia pasitelkti ir kitus kanalus, ambasadas ir panašiai, jeigu mes nenorime, kad tiek daug žmonių rizikuotų savo gyvybę, bėgdami nuo konfliktinių zonų, mes turime uh, pasirūpinti, kad tos paraiškos būtų pirmiausia pateikiamos trečių šalių konsulatams ar ambasadoms, kur galėtų kreiptis prieglapšio prašytojai. Taip pat, aišku, nepilnamečių pažydžiamiausių grupių apsauga irgi yra labai svarbus klausimas, prie kurio turėtumėme grįžti ir numatyti kur kažkokias aiškesnės, griežtesnės priemonės. Būtent turime pasirūpinti, kad nepilnamečiai nebūtų perkelinėjami nebent tai yra svarbu jų laikantis jų interesų ir uh, Mes su kolegomis siūlysime pakeitimų, kurie tikimės, kad bus naudingi. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponia Bautmans iš Alde frakcijos. Ačiū. Labas rytas, kolegos. Man atrodo, kad nuo 2014 metų visi jau žinome, kad Europa susiduria su beprecedentinė migrantų krize. Visi žinome, kad 2015 metais milijonas 260 tūkstančių žmonių kreipėsi dėl tarptautinės apsaugos 28 valstybėse narėse. Ir vienas milijonas šimtas 70 tūkstančių tokių žmonių buvo jų prašymai apsvarstomi. Taigi mes, aišku, negalėjome numatyti tokios migrantų krizės, mes negalėjome sureguliuoti tų ir prižiūrėti tų srautų. Kol kas viskas buvo prastai organizuota ir tas visas chaosas ir netvarka įkvėpė baimę valstybėse narėse, tai, tai, kad trūksta globalaus valdymo, kiekviena valstybė priima sprendimus pati savaime ir aš tikrai, tikrai, tikrai labai apgailestauju dėl to. Akivaizdu, kad Europa turi susigražinti galimybę veikti, nes per daug buvo švaistoma laiko, harmonizuota europinė politika dėl teisės į prieglopstį skubiai reikalinga. Europa turi prisimti savo teisę, prieglopšio teisę, reformuoti Dublino reglamentą, valdyti legalius ir saugius kelius Sirijos pabėgėliams ir taip pat parodyti solidarumą šalims, kurios yra fronto linijų priešakyje. Taigi, Komisijos pasiūlymas reformuoti bendrą ES prieglopšio sistemą yra žingsnis tinkama linkme, tačiau Europos komisija galėjo būti ambicingesnė dėl dviejų dalykų. Ir aš norėčiau juos paliesti, nors tai nėra tiesiogiai susiję su mūsų komiteto kompetencija. Pirmiausia, tai dėl perskirstimo mechanizmo. Tai, kas vyksta šiandieną Italijoje ar Graikijoje, yra visiems rūpimas klausimas. Tai nėra tik tų šalių problema. Migrantai, pabėgėliai atvyksta į tas tris šalis tiesiog dėl to, kad taip to šalis geografinė, jų geografinė padėtis yra palei ES vartus. Ir dar vienas klausimas, kuris man labai rūpi, tai yra nelydimų nepilnamečių problema, nes dabartinė situacija yra, turi būti sprendžiama tikslinėmis priemonėmis. Mes turime užkirsti kelią tam, kaip mūsų valstybės elgesi su tais vaikais. Taigi pag, turi būti laikomasi vaiko teisų tarptautinės konvencijos ir visų pirma, reikia pasirūpinti jų saugumu ir orumu. Ir dar norėčiau pasakyti, kad dum kartą lankiausi praeitą savaitę ir ką aš ten pamačiau, tai tikrai turiu atvirai pasakyti, kad jeigu aš su savo šuniu elgčiausi taip, kaip su prancūzai elgėsi ten su vaikais, tai aš manau, kad tuo met e, būtų e, gyvūnų teisų aktyvistai kreiptųsi į mane ir pasakytų, kad tai yra neprimtina. O taip elgiamasi su vaikais, tai pirmininkė, nuvykite ir pažiūrėkite, kas ten darosi, nepatikėsite savo akimis, tai yra oficiali prancūzijos pabėgėlių stovykla. Bet čia šalia pagrindinės minties, bet aš tikrai norėjau pasidalinti savo įspūdžiais, nes jie siaubingi. Pritariu Maneskų pranešimui, tačiau aš pasiūlysiu kelis pakeitimus tam, kad būtų galima sustiprinti komisijos pasiūlymą, ypatingai kalbant apie teisėtą ir saugų pabėgėlių patekimą Europos Sąjungą. Ačiū. Dabar ponia Valero, žaliųjų e, frakcijos vardu. Ačiū. Dublino teisės aktai turi būti pakeisti, mes jau kurį laiką apie tai kalbėjome, tiesiog jie neveikia ir niekuomet ir neveikia, ypač dabar, kai turime tokius didžiulius migrantų srautus atvykstančių į Europą pastaraisiais metais. Tačiau teikti, kad e, dalymasis našta gali būti laisvanoriškas, nemanau, netikiu tuo. Aš manau, kad mums reikia dalintis atsakomybę. Tai nėra našta. Ne našta mes dalyjamės, mes dalyjamės bendra atsakomybė, kurią turime prisimti visi savo šalyse. Tai mums privalu pasirūpinti, kad tie, kurie kreipiasi dėl prieglopšio, kad su jais būtų elgiamasi vienodai, kad tai nebūtų našta, kuria dalyjamasi. Ir aš manau, kad mes turime keisti čia ir pačią kalbą. Ne, nevadinkime to dalymasi našta, vadinkime tai dalymusi atsakomybė. Uh, Ir aš manau, kad sistema turi būti privaloma šalims, tačiau tai be jokios abejonės yra susiję ir su prieimimo pajėgumais įvairiose šalyse ir reikalingos tokios sistemos, kur būtų galima patikrinti tuos, kurie kreipiasi dėl prieglopščio. Šiandien problema yra didelė e, ta, kad ne visos šalys turi tokias sistemas, kuriomis galėtų patikrinti tas prieglopščio, tos prieglopščio prašymus. Nesu įsitikinusi, kaip susijęsiu tai su tuo darbu, kuris vyksta afete, nes kalba eina apie tai, kas yra daroma Europoje ir kaip mes elgiamės su žmonėmis, kurie pas mus atvyksta. Ir mažiau tai yra susijęs su tuo darbu, kuris vyksta už ES ribų. Bet kaip sakė kiti kolegos, mes turime čia žvelgti bendrą į tą visą pabė... E, prieglapšio paketą. Ir tikrai yra daug pasiūlymų, kuriuos gauname. Ir uh, vienas e, dalykų, ką bandėme padaryti kartu su taryba. Mums reikalinga čia sistemoje numatyti humanitarinę vizą, kad tie žmonės, kurie kerta viduržėmio jūrą, kad jie galėtų prieglopšio prieš tai prašyti e, ambasadoje e, užsienio šalyje, nes Kol kas mes nieko e, čia nesame pasiekę ir reikia tai sėti su tuo, kas vyksta visame pasaulyje. Ir dar vienas dalykas, čia išvelgiu tam tikrą ryšį, bet mes net nelabai žinome, kokios šalys už es ribų yra saugios. Bet aš manau, kad čia būtų galima surasti daug jungčių. Ir taip pat turime nepamiršti, kas yra prieglapšio prašytojas, kas yra ekonominis migrantas, yra tokių, kurie yra ir tokie, ir tokie. Ir kai mes tikriname jų dokumentus, pavyzdžiui, jaunas afganistanietis ar afganistanietė, kurie atvyksta čia, jie yra laikomi ekonominiais migrantais, o po to proceso pabaigoje jie išsiunčiami namo. Ir gal jie tikrinami vienoje šalyje, pavyzdžiui, Graikijoje, po to jie yra nusiunčiami atgal į Afganistaną. Bet problema ta, kad teisinga, ar tai yra teisinga ir, ir derama procedūra, mes turime ją patikrinti, kas atsitinka su tai žmonėmis, kurie yra ats, išsiunčiami atgal, nes daug dalykų čia susijęs užsienio reikalų komiteto darbo ir mes, aišku, tą ir darysime ir teiksime atitinkamus pakeitimus. Dėkuoju. Ačiū, kolegė. Ir dabar kalbės epitidėjos, paskutinis kalbėtojas. Ačiū, pirmininkė. Tai, kaip mes tvarkome su atvykstančiais e, teisėtais ar neteisėtais migrantais e, Europos Sąjungoje ir mūsų turima prieklopšių suteikimo sistema neveikia veiksmingai. Ta jau matome. Mums reikėtų e, tas e, sistemas patobulinti tam, kad galėtume susitvarkyti su visais atvykstančiais. Negalime visiems suteikti prieglapšio statuso, dėl to, kad jų atvyksta labai daug. Ir ypač tokių e, atvykėlių susilaukia daug tų šalių, kurio, tos šalis, kurios yra prie išorės sienos - Italija, Graikija, Ir mes turime da, suprasti, kad prieglobstį galime suteikti tik tai tiems asmenims, kuriems, kurių gyvybė iš tikrųjų iškylusi grėsmė, kurie buvo kankinami arba kurie yra persekiojami. Tik tai jiems galime suteikti prieglobščio prieglobstį. Ir Italija, Graikija susilaukia daugiausia trečiųjų šalių asmenų, kurie atvyksta į į mūsų teritoriją. Turime padėti šioms šalims. Reikia veikti greitai. Reikia perskirstyti visus e, prieglopšio prašytojus, migrantus ir pabėgėlius. Reikia juos perkelti į kitas valstybės narės e, pagal tokį teisingą modelį. Negalima da, laikytis e, dabartinės pozicijos, kad kai kurios valstybės narės priima pabėgėlius, o kitos e, šalis nenori jų priimti. Valstybės narės, kurios suteikia prieglopsti, negali veikti vienašališkai, negali tiesiog laukti kol, nor, kol kitos šalis e, priims kokį nors sprendimą dėl to, ar perimti migrantus ar ne. Tai yra visiškai nepriimtina. Dėkoju. Ar dar kas norėtų kalbėti šiuo klausimu? Atrodo, ne. Todėl norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti iki kovo trečiosios dienos AFET komitete o balandžio 10-11 balsuosime komitete. Dabar grįžtame prie 15 darbo atvykęs klausimo. Pranešėjas Šolcas atvyko. ES ir Mongolijos tarpusavio ryšiai labai stiprėja ir abi šalys dėrėjosi dėl partnerystės susitarimo. Šitas parlamentas Strasbūrė praėjusią savaitę pritarė šiam sutartį, susitarimui ir taip pat priėmė rezoliuciją dėl ES ir Mongolijos ryšių stiprinimo. O dabar, kadangi Kroatija tapo susitarimo dalimi, reikėtų ratifikuoti šitą susitarimą ir suteikiu žodį informacijai Šolcui. Aš norėčiau padėkoti joms kad palūkėjote, kadangi aš turėjau inte komitete balsuoti, o dabar pristatysiu temą. Nelabai daug ką turėčiau pridurti prie to, ką pasakė pirmininkas po sėkmingo balsavimo dėl ES nuostatos dėl partnerystės susitarimo Strasbūro paskutinėje plenarnėje sesijoje. Dabar mes turėtume susitarti šiuo klausimu, tai yra, kad Kroatija prisijungtų prie šito susitarimo. AFET komitetas pateikė parlamentui pasiūlymą, kad mes pritartume procedūroms vadovaujantis tarybos pozicijos projektu. Dėkuoju. Dėkuoju. Ar kitų politinių frakcijų atstovai norėtų ką nors pridurti? Atrodo, ne. Šešėliniai pranešėjai galbūt nori ką nors pasakyti. Jeigu ne, tuomet pakeitimus galite teikti iki kovo 3.12 valandos, o balsavimas vyks 20 arba 21 kovo, o plenarnėje sesijoje planuojama balsuoti gegužės plenarnėje sesijoje. Dėkuoju. Dabar 17 darbo tvarkės klausimas. Finansinės taisyklės taikomos bendrajam sąjungos biudžetui. Šiuo klausimu mes grįžtame prie komiteto nuomonės projekto dėl finansinių taisyklių taikymo ES biudžetui. Šitas klausimas yra labai techniškas ir sudėtingas, tačiau labai svarbus mūsų komitetui, kadangi finansinės taisyklės e, e, gali daryti įtaką, kaip greitai sugeba ES reaguoti į iškilusius iššūkius, yra siūloma peržiūrėti finansavimo taisyklės ir jas supaprastinti. Kristija pranešėjas, galbūt jūs ir pristatysite. Štai kuris, štai kuris, pamačiau. Kristija. Afetui tenka nepakankamai dideli įgaliojimai aptariant finansinių taisyklių keitimą. Tačiau šitų taisyklių keitimas reikštų, kad ES galėtų veiksmingiau veikti ypač išorės santykių kontekste. Finansinių nuostatų keitimas reiškia finansinių nuostatų supaprasinimą ir taip pat biudžeto valdymo e, peržiūrą. Šitoje prioritetai mūsų manimų yra štai kokie. Pirmiausia, mes turime supaprastinti finansavimo taisyklės, kad biudžeto valdymas taptų lankstesnis. Taip pat e, tai ypač svarbu, kalbant apie išorės e, santykius. Tačiau lankstumas ir supaprastinimas negali pakenkti ES vertybėms ir principams. Antra, reikia užtikrinti skaidrumą, atskaitomumą ir sustiprinti parlamento vaidmenį. Ir taip pat reikėtų neišleisti iš akių ES įgyvendinamų finansinių priemonių tikslų. AFET nori atkreipti dėmesį į tas rytis, kurios politiškai labai svarbios mums. Pirma, mes įsigilinome į vieną sritį, pavyzdžiui, išorės priemonių finansavimą. EPA, ES išorės veiksmų tarnybos veiksmams reikia pakankamai daug lankstumo, kad užtikrintume atitinkamą dinamiką, pavyzdžiui, 10 procentų numatytų sumų galbūt turėtų būti nepriskirta ir galėtų būti perkeliamos ma, į, iš vienos eilutės į kitą. Tačiau reikėtų pagalvoti, kaip tai padaryti. Kitas AFET manimų labai svarbus klausimas tai yra patikos fondai jų, juos naudojant reikia užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę. Tokie patikos fondai gali atnešti papildomos vertės tam tikrais klausimais, sprendžiant konkrečias problemas. Todėl parlamentui ši sfera ypatingai svarbi. Ir galiausiai mes įsigilinome į išorės veiksmų srityje organizuojamus viešuosius pirkimus saugumo srities veikla reikalauja šitų nuostatų pakeitimų ir dėl to mes pateikėme pasiūlymus dėl tokių pakeitimų. Tai iš esmės pagrindiniai klausimai, kuriuos aš norėjau paminėti, kad būtų galima toliau nagrinėti šitą temą. Aš manau, kad šitas projektas yra puikus pagrindas toliau diskutuoti su kolegomis. Ir manome, kad čia šiame projekte yra numatyta suformuotas teisingos e, kryptis, perspektyvos. Aš tiesiog laukiu jūsų komentarų ir pasiūlymų. Dėkoju. Dėkoju vicepirmininkui už jo pristatymą. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Pirmiausia, koleg, kalbės Prėda. Ehm, Ačiū, ponė Pirinkė. Aš pirmiausia norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šiandien mes kalbame apie finansinių taisyklių taikomų ES biudžetui taisyklių peržiūra. Labai svarbu yra da, svarstyti šios klausimus mūsų komitete. Ir mes nekartą prašome, kad šios taisyklės būtų peržiūrėtos tam, kad jos būtų lankstesnės ir tam, kad jos labiau atitiktų mūsų išorės politikos e, reikmes. Ir lankstumas yra nepaprastai svarbus išorės politikoje, nes šalia mūsų vykusio, vykusios krizės parodė, kad mes turime lankščiai ir greitai ir veiksmingai reaguoti į tai, kas, veikia, kas vyksta. Kartu mes turime labai atsakingai, atsakingai pagalvoti apie tai, kur ieškosime tų papildomų išteklių. Aš nemanau, kad geras pasiūlymas yra kreiptis į šalis kandidatas. Uh, nes e, aš nemanau, kad taip mes galėsime prisidėti prie krizų, jų įvykusių ar potencialiai įvyksančių krizų sprendimo. Aš manau, kad mums reikia lankstumo ir kartu reikia užtikrinti, kad mes galėtume tose šalyse, kaiminėse šalyse tinkamai veikti. Mes negalime aukoti savo politikos kaiminėse šalyse. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir tokia yra mano pozicija. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į auditorumų nuomonę kad tai siūlomos priemonės tik tai padarys taisyklės sudėtingesnės, o nesupaprastins jų. Štai tokią nuomonę išsakė audito rūmai. Antras dalykas, mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip geriausiai galima būtų patobulinti patikos fondų naudojimą. Nes mums pirmiausia turėtų įvertinti, kaip veikia tai šio, šie fondai dabar ir tik po to galvoti apie tai, kaip jas reikėtų keisti. Ir be abejo, norėčiau padėkoti pranešėjui už pasiūlytus pakeitimus, nes tie pakeitimai jau atspindi tas mintis, kuriomis aš ką tik su jumis pasidalinau. Dėkuoju. Thank you, Mr. Dėkuoju kolegai Preda. Dabar kalbės ponė Liuzink. Dėkuoju. Prisipažinsiu, kad neperskaičiau visų reglamentų 250 puslapių. Todėl norėčiau padėkoti pranešėjui už pasiūlymus. Kai kuriems galime patarti, pavyzdžiui, pasiūlymai dėl lankstumo, ypač kai reikia finansuoti tam tikras išorės veiklos priemonės, mes pritarėme jūsų vertinimui šią temą, taip pat pritarėme patikos fondų parlamentinės kontrolės idėjai. Mes mūsų frakcijos vardu galima pritarti tiems pasiūlymams, tačiau kiek kritiškiau vertiname bendrą patikos fondų įvertinimą. Visų African Fees Facility patikos fondą norėčiau paminėti atskirai, kadangi juo yra finansuojamas kariškių mokymas. Manyčiau, kad šitą patikos fondą reikėtų išbraukti iš finansavimo apskritai. Ne tik todėl, kad šio fondo atveju nėra užtikrinama parlamentinė kontrolė. Aš nežinau, ar iš esmės finansavimo nuostatos pasikeis, tačiau reikėtų pagalvoti apie konkrečius žingsnius dėl civilinių patikos fondų. Kartais šitie patikos fondai klaidina, kadangi iš jų yra finansuojamas policijos pareigūnų mokymas. Taigi mes manome, kad ir e, šioje srityje kartais yra finansuojami parakariniai veiksmai. Taigi nenumanytume, kad civilinių patikos fondų lėšomis būtų finansuojami kokie nors kariniai mokymai. Dėkojame kolegiai, kas dar pagėdavo kalbėti šiuo klausimu. Atrodo, visi jau pasisakė. Tuomet norėčiau paskelbti, kad Pakeitimus galite teikti iki kovo 14 dienos 12 valandos. AFET komitete tikimasi balsuoti balandžio 11 dieną. Dėkoju. O dabar 18 darbo tvarkės klausimas. Tai yra informacija apie AFET komiteto delegacijos vizitą Indijoje vasario 23-24 dienomis. Kolegos, AFET ad hoc misija praėjusią savaitį. Misijoje dalyvavo šeši asmenys Kristijan Preda, Sofko, Nina Gil, Jolainen ir Urmas. Teit. Bašija. Kolega Bašija turėjo dalyvauti šioje vizi, viz, misijoje, tačiau laiku negavo Indijos vizos. Aš apgailęs tauju, kad taip atsitiko ir aiškiai išsakiau savo apgailestavimą Indijos pusiai. Tiesiog šios kelionės metu buvo uh, pratestas ES ir Indijos aukščiausio lygio susitik, likimas, tiesiog buvo siekta sustiprinti parlamentinius ryšius. Nuolatinė delegacija santykiams su Indija ir taip pat vidaus rinkos komitetas e, nusintė savo delegacijas į Indiją ir ten susitikimų metu dalyvavo įvairiuosiuose susitikimuose su Indijos atstovais. AFET delegacijos vizitas buvo naudingas. Kartais diskusijos buvo naudingos ir pakankamai kupinos iššūkių su Indijos parlamento atstovais, taip pat su diplomatinio korpuso atstovais, su pilietinės visuomenės atstovais, taip pat ir. Uh, mm, tai vadasi. Accepted. Nevertheless, we had the possibility. Bet susitikimuose su ekspertais. Mes susitikome su Indijos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininku, kitais komiteto nariais, nacionalinio saugumo patarėjų. Sustikome su Avin Panagarija, Indijos valstybės rekonstrukcijos institucijos vadovų, taip pat Gandhi, Indijos ministrė atsakinga už moterų ir vaikų klausimus. Praėjusiais metais mes prisėmė atitinkamus įsipareigojimus kovo 26 dieną įvykusiame ES ir Indijos susitikime ir mūsų delegacija siekia stiprinti, sustiprinti mūsų dialogą, taip pat atkreipia dėmesį kai kurios klausimus, kurie kelia susirūpinimą, pavyzdžiui, Rusija, taip pat kalbėjome apie regioninį saugumo kovą su terorizmu, kalbėjome apie masinio naikinimo ginklų neplatinimą, taip pat mes kalbėjome apie žmogaus teisų skatinimą ir rėmimą e, padedant Europos Sąjungai. Kristijan Prėda taip pat rengė pranešimą dėl ES ir Indijos ryšių. Diskusijose ir spaudos konferencijoje mes pasakėme, kad mes pagėdautume, kad 2017 metais šių metų antrojoje pusėje Indijoje įvyktų aukščiausio lygio susitikimas ir mes norėtume žengti dar vieną žingsnį siekdami dvišalio laisvos prekybos susitarimo, kurį jau aptarėme pakankamai ilgą laiką. Kita AFET misija yra numatyta į Pakistaną balandžio 17-24 dienomis kolegos bus informuojami apie programą, kai ji bus e, galutinai parengta. Tiek informacijos iš mano pusės, o dabar aš suteiksiu žodį kitiems šios misijos dalyviams. Ir pirmasis kalbės Kristian Preda. No, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs ką tik ir pasakėte, praeitą savaitę lankėmės Niudelėje. Ir turiu pasakyti, kad kad mūsų vizitas buvo visiškai kitoks, nei mes tikėjomės. Ir e, aš e, manau, atsižvaldamas į savo patirtį šiame komitete, kad e, tai buvo blogiausias per kelis pasrusius metus įvykęs vizitas. Jūs ką tik e, papasakote, kad mes mums susitikę su kolegomis ir šeš, iš, pon, su ponu Šešišatun ir kitomis kolegomis iš Užsienio reikalų komiteto. E, buvom susitikę su ministrais, buvome taip pat susitikę ir su asmenimis, kurie yra atsakingi už valdymo politikos e, formavimą. Ir taip pat e, galėjome pabendrauti ir su saugumo pareigūnų, kuris dirba vyriausybėje. Bet mes neturėjome jokios galimybės susitikti su kuo nors iš užsienio reikalų ministerijos, nes negalėjome sustikti, pavyzdžiui, su parlamento pirmininku, nors to prašėme. Ministras pirmininkas taip pat mūsų nepriemė. Nors mūsų programoje tai buvo numatyta. Ir tai negalėjome susitikti su šiais asmenimis ne dėl to, kad jie buvo kur nors išvykę. Ne, jie buvo savo šalyje. Kartai žinome, kad e, neįmanoma susitikti su e, asmenim svarbiais pareigūnais dėl to, kad jie yra išvykę į komandiruotę. Be abejo, mes e, nenorime sutrukdyti šalies vadovams, pavyzdžiui, vykti į Junktinių tautų organizaciją, kur jie turi pasisakyti generalinėje asamblėjoje. Mes suprantame, kad kai kurie pareigūnai dalyvavo rinkimų kampanijoje, bet kai kurie nenorėjo su mumis susitikti ir tai yra labai blogai. Ir beje, aš norėčiau, kad Indijos ambasada mums paaiškintų, kodėl taip yra. Nes tai yra tam tikras gestas mūsų atžvilgių. Tu, Nes akivaizdu, kad e, jei e, ne vienas užsienio reikalų ministerijos pareigūnas nenorėjo su mumis susitikti, tai yra tam tikras ženklas. Ir tie pareigūnai, kaip minėjau, buvo šalyje, jie nebuvo kur nors išvykę. Aš manau, kad mums nereikėjo iš vis vykti tenai, tol kol mes negavome patvirtinimu, kad galėsime susitikti su mums rūpimais pareigūnais. Mes turėjome visą dieną laukti Indijoje, sėdėdami, Kol mums buvo pranešta, ar su mumis galės susitikti parlamento pirmininkas ar ne, tai ir tas pats pasakyti nėra apie užsienio reikalų ministeriją. Dabar apie mūsų vizito turinį. Mes galėjome pastebėti tam tikrą nenorą su mumis bendrauti ir nenorą pareaguoti į mūsų principinę poziciją susijusią su žmogaus teisėmis. Ir mūsų partneriams Indijoje labai nepatiko tai, ką mes pasakėme Ir e, tai buvo pasakyta per nespaudos konferenciją, nors mums visiems čia, čia parlamente visiems aišku, kad išorės santykių politika ir žmogaus teisės yra tarpusavį susiję dalykai. Bet mūsų du kolegos e, Indijoje buvo labai dėl to nepatenkinti ir jie kalbėjo apie strateginę partnerystę. Ir aš sakiau, kad mes negalime taikyti e, negalime ignoruoti to, kad, kad išorės veiksmai yra visuomet susijęs su žmogaus teisėmis. Ir kai kalbame apie išorės veiksmus, visuomet turime kalbėti apie, e, apie žmogaus teisės. Ta mes aiškiai pasakėme, susitikę su parlamento užsienio reikalų e, komiteto nariais, tačiau jie mums e, atsakė, a, tai yra mūsų vidaus reikalai ir jūs negalite į juos kištis. Antras dalykas, ir tai beje bus paskutinės dalykas, kurį aš pasakysiu, ponė pirmininkė, santykiai su Rusija. Čia taip pat iškilo nu, nuomonių skirtumų ir taip pat santykiai su JAV. Mūsų kolegos Indijoje, bent jau tiek, su kuriais galėjome susitikti, sakė, kad mūsų požiūris Rusija ir sankcijos taikomos kelia Indijai problemų. Nes taip mes tiesiog stumėme Rusijoje uh, į Kinijos glėbį, anot kolegų uh, Indijoje. Ir jie mato, kad uh, šiuo metu labai sustiprėjo Kinijos ir Pakistano santykiai ir tai kelia grėsmę Indijai. Ir tai, kad mes taikome sankcijas e, Rusijai, skatina Rusiją stiprinti savo santykius su Kinija. Ir taip, tai netiesiogiai sustiprina e, Indijos kaimynę, e, kaimyną Pakistaną. Ir mes pasakėme labai aiškiai, kad mes esame pasiruošę plėtoti tvirtus santykius tarp ES ir Indijos. Tačiau man susidarė įspūdis, kad jiems nepasirodė, kad mes esame svarbus ir kad su mumis dėrėtų kalbėti. Štai kokį, kokį įspūdį paliko man išvyka į Indiją. Preda. Pone Preda, vokiškai yra toks posakis. Stiklinė arba pusiau pilna, arba pusiau tuščia. Ir aš bandžiau labai atsargiai ir diplomatiškai uh, suformuluoti savo įspūdžius, o jūs labai atvirai tai vardijote, bet realiai mes kalbame apie tą pačią kelionę, tas pačias aplinkybės. Taigi dėkoju už pasisakymą, jau lainen. Ähm, Ačiū pirmininkė. Kristijanas Prėda labai nuosekliai, intensyviai skundėsi dėl to, kad vėlai buvo patvirtinti susitikimų terminai, tačiau tai nieko naujo ir anksčiau tai buvo. Čia ne, nebuvo kas nors ypatinga šiai delegacijai. Norėčiau pasakyti, kad tą pačią savaitę trys delegacijos vienu metu dalyvavo dėlyje susitikimuose ir mūsų partneriai tams tai sukėlė pakankamai didelios sumaišties, todėl aš manyčiau, kad reikėtų suderinti uh, mums savo veiksmus, pavyzdžiui, Indijos delegacija mm, galėjo pasirinkti kitą laiką, nebūtinai tą pačią savaitę, dėl ko ir mes turėjome problemų. Norėčiau priminti, kad prieda sustojo ten, ką aš norėjau pratesti dėl ES ir Indijos strateginės partnerystės mes sakėme, kad tokios partnerystės nėra, kadangi strateginė partnerystė trūksta esmės. Iš tikrųjų susidaro įspūdis, kad Indijos geostrateginė padėtis verčia jai galvoti apie saugumą pirmiausia. Tai yra tema, kuri siejama su Pakistanu, su Kinija ir Europos Sąjunga saugumas rytyje Kinija ne kažką gali pasiūlyti. Todėl buvo akivaizdu, kad mes nesame bent jau saugumo srityje strateginis partneris Indijai ir todėl Indija galbūt labiau žvelgia į JAV. Nežinia, ar tai bus ir toliau, kai buvo išrinktas naujas JAV prezidentas. Kitas dalykas tai yra Indijos elito ypat ypatingas e, palankus požiūris į Rusiją. Tam yra tam tikrų istorinių priežasčių, kita vertus e, dėl tos to palankumo iš Indijos sunku tikėtis paramos Ukrainai. Kita vertus, reikia sutikti, kad mes susidurėme su uh, autokratiniais e, režimais ir kai kalbame apie demokratinės vertybės, tai reikėtų prisiminti tą trikampį tarp ES, Indijos ir Japonijos, kai susidurime su tuo, kad demokratinės tradicijos žiniasklaida piliečių teisės yra uh, pakankamai sudėtingas klausimas, tačiau vis dėlto šio, šioje srityje Indija yra pakankamai svarus partneris Europos Sąjungai. Kitas dalykas - diskusijos su žmogaus teisės ginančių organizacijų atstovais. Indija yra labai įvairia lypė šalis ir reikia suprasti, kad pastaroji vyriausybė veikia kiek kitaip negu ankstesnė. Todėl labai greitai galima susidaryti įspūdį, kad kažkas yra antinacionalistas. Galima paskaityti ir žinučių žiniasklaidoje, ypač kai yra vyriausybė kritikuojama. Todėl vyriausybė stengia suvaržyti nevyriausybinių organizacijų veiklą. Ta turime konstatuoti. Pakistanas. Išgirdome priekaištų, kad ES nepakankamai kreipia dėmesį į teroristų išpolius organizuojamus pakistaniečių arba iš Pakistano, reikėtų išsiaiškinti, ar ta informacija atitinka tikrovę. Bet to Pakistanas yra pasirašęs GSP plus susitarimą, nors žmogaus teisės ten visiškai nėra ginamos. Ir Indija dėl to apgailestauja arba tiesiog nesupranta, kodėl GSP plus sustarytas su Pakistanu, o su Indija ne. Jeigu įvertintume situaciją šiuose šalyse, tai konstatuotume, kad čia kažkas netaip. Ir pabaigai norėčiau paminėti pagrindinį e, aspektą, tai yra laisvos prekybos susitarimas, dėl kurio derimasi jau keletą metų. Ir būtina skatinti investicijas Indijoje, tai svarbiausia mums, o, o prekyba su Indija atrodo nėra mums toksai svarbus dalykas ir todėl šioje srityje tokio didelio spaudimo mes ir nejaučiame. Taigi artimiausiais metais reikės šioje srityje padirbėti. Taigi dele, delegacija delegacijos e, vizito trukmė buvo e, sutrumpinta. Mes e, buvome tik tai dvi dienas po to, kai atkito Bombėjus. Dėkoju jo Lainin už labai išsamų tikslų vertinimą. Man taip pat šita kelionė buvo panaši į labiau pusiau pilną stiklinę. Į minėtus dalykus atkreipsime dėmesį, kai organizuosime kitas keliones, tačiau kita vertus nelengva buvo prieš kelias savaitės užsitikrinti, kad pavyks susitikti su vienais ar kitais Indijos atstovais. Tačiau, e, kai kai kurie Indijos parlamento nariai yra išvykę, tai susidurime su pakankamai, su daugiau sunkumu. Bashir. Klausimas. Really... Negalėjo vykti, nes negavo vizos laikų. Aš nevykau. Aš nevykau į šią kelionę dėl to, kad laiku negavau vizos. Aš norėčiau išda, iš, pasidalinti savo nuomonę ir uh, įtariau, kad viza nebus man išduota laiku, ne, nebuvo jokių priežasčių, kodėl viza galėjo būti neišduota ir yra kolegų, kurie patikė paraiškas dar vėliau nei aš ir vizas gavo. Jums nereikėjo vizos. Tik kodėl man neišdavė vizos. Mr. Preda, could you please let Mr. Bashir? Nepreda, dabar kalba ponas Bashir. Žinau, kad kai kuriuom šalims vizų reikia, kitoms nereikia, prašau, ponia Bašir. Aš norėčiau tęsti mintį. Taigi, iš principo, tai, ką girdėjau iš kolegų, kurie bendravo su jo ekscelencija Mančiai Singpuri, būtent, kad kadangi aš labai atvirai kalbėjau apie žmogaus teisų pažydinėjimus Indijos admin, Indijos administruojama Kašmyro, administruojama Kašmyro provincija, dėl to ir negavau vizos. Kaip Europos parlamento narys, kuris, kurio rinkiminėje apygardoje yra daug žmonių, kurie yra iš Kašmyro ir kurie gyvena Jorkšyre, aš manau, kad tai yra mano prievalė ir mano svarbus vaidmuo atstovauti jų jausmams. Ir tikrai tie žmonės nuolatos kreipiasi į, manim, į mane ir pasakoja apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Kašmyro provincijoje. Tam tikrų ginklų naudojimas, kai tūkstančiai žmonių yra sužalojami, šimtai žmonių prarado regėjimą vienoje ar abiejose akise, tūkstančiai žmonių yra sužeidžiami, šimtai sėdi kalėjimuose. Tai yra valstybė, kur nieko, tai yra valstija, provincija, kur niekam neįmanoma ten nuvykti ir jeigu jūs būtumėte norėję ten nuvykti, jūs tikrai nebūtumėte gavę. Tokios galimybės jungtinės tautos prašė galimybės apsilankyti Kašmyre ir tokios galimybės negavo. Taigi šalis, kuri nori tapti demokratinė valstybė lyderė pasaulyje, turi atsiskaityti už tokius žmogaus teisų pažeidimus ir neturi ji taip lengvai išsisukti. Ir jeigu, pavyzdžiui, Europos parlamento narys turi savo nuomonę ir užduoda klausimus apie žmogaus teisų situaciją, tai neprimtina, kad jam neišduodama viza. Ir aš savo ruoštų nebūčiau vykęs į tokią kelionę, jeigu mano kolegai nebūtų užduota viza. Taigi aš manau tai, kad kelionė įvyko. Aš aišku, ne, nekritikuoju jūsų, kad jūs tam važiavote, bet aš manau, tokiu būdu Indijos valdžios institucijos uh, ta, taip elgėsi tyčia, jie neinformavo jūsų iš anksto, kad neišduos tos vizos, taigi jūs buvote laikomi tamsoje, jeigu būtų ta informacija atskleista anksčiau dėl to, kad vizos negausiu, tai su įsitikinęs, kad jūs būtumėte prieštaravę tokiai kelioniai ir galbūt tikrai būtumėt pasvarstę, ar verta ten vykti. Aš pasisakau už priekybinius susitarimus su kitomis šalimis. Tikrai nesu prieš tai, bet manau, kad kai pasirašomi tokie susitarimai, reikia pirmiausia išsiaiškinti, ar yra laikomasi žmogaus teisų principų, kaip sakė ir kolega Kristian Preda. Aš sutinku, kad tai turi būti esminis dalykas prieš pasirašant bet kokius priekybinius susitarimus. Ir aš manau, kad tai, kad kelionė įvyko ir, kaip sakoma, šiame komunikate pirmininkas akcentavo tai, kad reikia toliau plėtoti bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir Indijos parlamento, ypatingai per apsilankimus. Tai apsilankimai tokių kolegų kaip aš neturėtų būti ribojami. Ir misijos rezultatai bus įtraukti ES politinių santykių, politinių santykių su Indija dokumentą, kurį dabar rengia atitinkami komitetai. Aš manau, kad tas dalykas irgi turi būti paminėtas, kad man nebuvo išduota viza ir kad aš turėjau turėti galimybę tą vizą gauti ir aš manau, kad mes turime išreikšti susirūpinimą dėl žmogaus teisų pažydinėjimų. Dėkoju. You, Ačiū kolegai. Mes kolegoms Indijoje priminėme, kad norėtumėme, kad Europos draugystės grupė būtų įsteigta Indijos parlamente. Taip pat pakvietėme užsienio reikalų komiteto pirmininką atvykti į Europą, Europos parlamentą. Problema ta, kad dabar Loksaba pirmininkas atvyks. Pone Bašy, mes labai apgalėstaujame, kad jums nebuvo išduota viza laiku dėl kokių, kokios tai bebūtų priežastys. Dar du kalbėtojai Sofkų ir Gil. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tuos diplomatinius sugebėjimus, kuriuos pademonstravote Indijoje. Tikrai nebuvo lengva viską sutvarkyti, atsižvelgiant į aplinkybės. Ir tai buvo įdomi kelionė, mes supratome, kokia yra geopolitinė Indijos padėtis ir ką jiems reiškia Europa. Ir aš manau, kad tai buvo tikrai gan gerai surinktas apsilankimas. Norėčiau pasveikinti ES ambasadorių, kuris mus puikiai priėmė ir darė, darė viską, kas įmanoma. E, turint omenyje, kad lankėsi trys delegacijos, taip pat užsienio reikalų ministras lyg susirgo ir Europos uh, skyriaus pirmininkas irgi buvo, buvo be išvykstas, tai aš dar norėčiau paminėti, kad labai įdomiai pasikalbėjome su buvusiais ambasadoriais ir užsienio reikalų ministerija iš vakaro. Užsienio reikalų ministerija labai atvirai ir sąžiningai išsakė nuomonę apie Europą, apie saugumo strategiją, strategiją ir susijusius iššūkius tenkančius Indijai. Ir aš sutinku su kolega Preda, kad tai, ką jisai akcentavo dėl žmogaus teisų, aišku, tai yra Europos parlamento uždavinys, tačiau galbūt galėtumėme išklausyti ir kitos pusės ir įvairių pasaulio vietų vertybės galbūt skiriasi ir jiems reikia daugiau švietimo, ir su, turime spasti, ką tai reiškia jiems, kaip minėjo mūsų partneriai apsilankimo metu. Tai man atrodo, kad tas apsilankimas buvo tikrai informatyvus ir įdomus ir atsižvelgiant į tai, kad Indijos prioritetai nėra tokie patys kaip mūsų, tai man atrodo, kad mes tikrai visai puikiai pasinaudojame tomis dviejomis vizito dienomis. Dėkuoju. Ačiū ir galiausiai Nina Gil. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pritarti kolegoms, kurie sakė, kad jūs puikiai pirmininkavote tai delegacijai. Nors turėjome šiokių tokių nesklandumų. Norėčiau pasakyti, kad aš dalyvavau dviejose delegacijose, ne tik afeto, bet ir inta. Ir mano patirtis buvo labai pozityvi. Man atrodo, Na, dėja, mes neapjungėme tam tikrų susitikimų, nes su Indijos delegacija mes pirmąją dieną susitikome su e, ministrais, vyriausybės ministrais ir kai vyksta diskusijos su įvairiais pareigūnais, e, vyriausybinių lygmenių, tai kalba čia eina apie 20 žmonių, per visas tris delegacijas, tai aš nemanau, kad čia buvo bandymas kažkaip tai sumenkinti Europos parlamentą iš Indijos pusės. Ir taip pat, jeigu pažvelgtumėme į FET delegaciją, mes susitikome su savo atitinkamu e, komitetu. Mes susitikome. Taip, susitikimas įvyko ir visi kristijanai buvo pakviesti. Ir diskusijos įvyko ir jie mus, mums pavaišino pietumis. Jeigu pas, paž, pažvelgtumėm tai, ką rašė spauda, tai tikrai visą savaitę, aš nežinau, ar parlamentas, kad nors yra gavęs tiek žiniasklaidos dėmesio, visa elektroninė žiniasklaida, nacionaliniai laikrašiai, ekonominiai, finansiniai laikrašiai apie tai rašė, taip pat internetinė žiniasklaida nušvietė mūsų vizitą. Taigi, uh, Aš suprantu, kad yra šiek tiek nusivylimų dėl tų susitikimų, dėl to, kad nevyko susitikimas su premjeru, bet, man atrodo, mums aiškiai buvo pasakyta, kad vyksta rinkimai ir kad e, tai yra labai svarbi rinkimams diena. Ir dėl to nebuvo garantuota, kad įvyks susitikimas. Taigi labai svarbu e, šio bei to išmokti per tokius apsilankimus. Ir pirmiausia, mes turime į Indiją nuvykti anksčiau, prieš tuos esminius susitikimus. Ir spaudos konferencija turi vykti pabaigoje, ne pradžioje. Taip pat aš manau, kad mes turime ateityje pasirūpinti, kad nevyktų tiek daug delegacijų vienu metu, nes jie nesupranta, koks yra čia skirtumas tarptų įvairių delegacijų ir dėl to vyko daug sumaišties ir nesusipratimų, nes jiems nebuvo aišku, kuri delegacija su kuo turi susitikti. Ir taip pat manau, kad tai yra svarbu. Ir toliau Dėl to, ką sakė ponas Bašyr, apmaudu, kad e, negavo jis laikų vizos ir žinau, kad daug kolegų, man vizos nereikėjo, kitiems irgi nereikėjo vizos ir aš tik norėčiau pažymėti, kad anksčiau kolegos iš panašio panašaus konteksto, kurie pasisakė apie Kašmyrą, gavo vizas. Ponas Karim, kuris vis dar yra parlamentaras, jis aukščiausių lygmenių gavo e, susitikimų. Tai nemanau, kad čia reiktų dabar suosmeninti tuos dalykus ir kad būtent dėl pono Bašyro ar jo e, praeities taip atsitiko. Na, tiesiog taip atsitiko. Kai kuriems nariams nereikėjo vizų, man irgi nereikėjo, nežinau, gal kažkam reikėjo. Na, bet kuriu atveju. Uh, man atrodo, kad turime ir toliau kalbėti apie pozityvius dalykus, nes man atrodo, kad tikrai tai buvo gan šilti Indijos žodžiai iš Indijos pusės, tarti apie ES ir Europos parlamentą, apie tai, kad jie nori su mumis dirbti artimai ir aš tikiuosi, kad vienas tas incidentas neturės įtakos mūsų tolesniems santyk, santykiams, nes, kaip sakiau, labai svarbu, kad eitumėme pirmin ir uh, laikytumėmės globalios nuomonės ir toliau e, plėtotumėme strateginę partnerystę. Ačiū. Daugiau niekas pasisakyti nenori, tai aš norėčiau padėkoti poniai Zovko ir poniai Gil už tokias pozityvesnės jų mintis ir įspūdžius apie kelionę. Taip, kritikuoti yra ką, bet bendrai aš irgi norėčiau padėkoti pirmiausia toms Indijos valdžios institucijoms, kurios bendradarbiavo su mumis noriai. Nori, norėčiau judų delegacijai Delyje padėkoti, kurie, ES e, delegacijai New Delyje padėkoti, kurie tikrai daug prisidėjo rengiant tą kelionę, FED sekretoriato darbuotojams. Bet kai kurie dalykai, kurie buvo išsakyti šiandieną, mes aišku turėsime į tai išvelgti rengdamiesi kelionę į Pakistaną, nes akivaizdu, kad geriau kalbėti su spauda kelionės pabaigoje, ne pradžioje, bet taip susiklosti aplinkybės ir negalėjome jų išvengti. Ačiū. Dabar baigiame svarstyti šį darbos tokias klausimą ir tai reiškia, kad komiteto posėdis baigiamas ir dabar vyks išplėstinio biuro posėdis e, už uždarų durų, kuris prasidės po dviejų minučių.